klausimą susijusi su abipusių profesinių kvalifikacijų pripažinimu. Leiskite pirmiausia suteikti žodį ponui Malcolmui Harborui. Penkios minutės, prašom. Uh, Pone pirmininkė, jums leidus, norėčiau pasiūlyti šiek tiek ke kelias minutės dar palaukti, nes tai yra žodinis klausimas komisijai. Ir mes tikėjomės, kad ponas Makryvė atvyks į mūsų posėdį. Uh, Ar kitas ponas Emekė atsakys į šiuos klausimus? Anksčiau ne, ne, nebuvau sutikęs. Taigi suprantu, kad jis atsakys e, į klausimą, kuriu, dėl, ties kurio dirba komisaras Makryvi. Na, dėkoju. Ir aš ketinau pasveikinti poną Makryvį ir padėkoti už jo darbą, galbūt tuos mano sveikinimus ir palinkėjimus jūs perduosite jam, Na ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad ponas Barnie prisijungė prie mūsų komiteto kaip labai aktyvus e, narys. Tai yra tas dosie, kuris yra labai aktualus ir e, tikimės, kad e, parlamentas patvirtins jo, jo kandidatūrą ir jisai pradės darbus. Taigi, laisvas specialistų judėjimas ir direktyva dėl abipusių kvalifikac... abipusio kvalifikacijų pripažinimo yra viena esminių direktyvų, vienas esminių klausimų, kuris labai rūpi mano komitetui bendroje, e, bendros rinkos kūrimo sistemoje. Ir mes labai džiaugiuosi, kad šiandien galėsime aptarti šį klausimą su komisija, nes labai svarbu, kad būtų uh, pateikta naujausia informacija apie tai, kiek direktyva yra perkelta. Ta direktyva, ties kuria mes dirbome ketvirtaisiais, penktaisiais metais, kiek ji yra įgyvendinta valstybių narių. Ir diskusijos labai savalaikės, kadangi profesorius Monti atvyko į mūsų komitetą ir papasakojo apie savo darbą, kaip, e, kaip būtų galima tos darbus atlikti, kuriant vidaus rinką. Ir jisai labai griežtai pasakė, kad vieningoje rinkoje ne, ne tiek, kad trūksta teisės akto, trūksta įgyvendinimo nuoseklumo, įgyvendinimo veiksmingumo, nes priemonės jau egzistuoja vidaus rinkoje. Na ir e, kvalifikacijų abipusio prižinimo klausimų, kaip teisingai yra išdėstyta ir mūsų klausimo tekste, mes jau žinome, <clears throat> kad daug problemų yra iškilę dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Su tomis problemomis susiduria piliečiai visoje Europos Sąjungoje ir daugiausia skundų solvit mechanizme ir yra susijęs su šia problema. Mums tas mechanizmas yra labai e, priimtinas, mes jam pritarėme ir daug žmonių yra nusivylę dėl to, kad trūksta aiškių sprendimų. Ir taip pat dėl to, kad trūksta ryšių kontaktų tarp autorizavimo institucijų įvairiose valstybėse narėse. Na ir tai, ką mes e, atlikome savo tyrimę, tyrimę, kurį užsakė mūsų komitetas, parodo būtent, kad trūksta veiksmų derinimo ir nėra padedama žmonėms e, gauti savo kvalifikacijų pripažinimą. Na ir dar vienas aspektas yra štai koks. Iš mūsų atlikto darbo tapo aišku, kad ne visos profesijos patenka į pripažinimo sistemą ir kyla labai rimtų klausimų, kuriuos reikia užduoti apie tą mechanizmą, kiek lengva prie jo prieiti, kaip pra, kiek praktiškai jis yra veiksmingas ir mes žinome iš statistinių duomenų ir gautos informacijos ir aš įsivaizduoju, kad komisijos atstovai tos informacijos dar daugiau pateiks, būtent, kad šios priemonės perkelimas buvo uždėlstas beveik kiekvienoje valstybėje narėje ir kur kas ilgiau trunka tas to, tos direktyvos perkelimas ir tai kelia įvairių e, klausimų susijusių su šios priemonės sudėtingumu, kompleksiškumu. Na ir bandant apibendrinti e, šią situaciją ir mūsų darbą vidaus rinkos komitete per ateinančius kelias mėnesius, aš labai džiaugiuosi, kad visi komiteto koordinatoriai atvyko į šias diskusijas. Norėčiau jiems padėkoti už atliktą kartu su manimi darbą apie tai, kaip galėtų ateityje tas komitetas dirbti šioje srityje. Na ir profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimas nėra pavienis klausimas. Tiesiog mums susidaro įspūdis, kad mūsų komiteto vaidmuo ir toliau tirti, propaguoti ir teikti rekomendacijas apie tai, kaip pagrindiniai teisės aktai galėtų būti kuriami ateityje kaip pagrindiniai rinkos kūrimo blokai. Na ir 2011 metais ši direktyva turi būti visiškai perkel, perkelta. Mes planuojame susitikti su nacionaliniais parlamentarais šį pasiūlymą aptarti. Ir jau esame surengę klausimus šiuo klausimu, turime savo atlikto tyrimo rezultatus ir tai yra tos priemonėmis, kuriomis aš pasinaudosiu ir jeigu koordinatoriai tam pritars, įsivaizduoju, kad parengsime pranešimą savo iniciatyvą 2010 metais tam, kad e, tos diskusijos dar būtų svaresnės su komitetu. Taigi, tą mes ketiname daryti, mielai išklausysime komisijos atsakymų dėl dėl tos sistemos e, kūrimo ir aišku, tai yra tik tai proceso pradžia ir tikiuosi, kad naujasis komisaras toliau dirbs su mumis ir tikrai bus sukurtas tas labai svarbus teisės aktas tam, kad bendra rinka dirbtų ir funkcionuotų veiksmingiau. Dėkoju. Uh, Ačiū, ponia Harbur. Dabar leiskite sutikti žodį komisarui Sametski, prašom. Mr. President, like Pone pirmininkė, leiskite padėkoti vidaus rinkos apsaugos ir vartotojų apsaugos komitetui. Atsakydamas į, prieš atsakydamas individualius klausimus, norėčiau aptarti bendrą apžvalgą. Direktyvos profesinių kvalifikacijų pripažinimo tikslas yra pagerinti žmonių judėjimą Europos Sąjungoje 22 valstybėse narėse direktyva į nacionalinę teisę buvo perkelta ir kai kurios iš jų žada tai padaryti iki metų pabaigos. Kelia susirūpinimų Graikija dar, nes kol kas negavome pranešimo apie jokias direktyvos perkelimo priemonės iš šios šalies nacionalinę teisę. Šios direktyvos perkelimas daugeliu valstybių buvo iššūkis, todėl, kad tai yra susijęs su daugiau nei 800 pačių įvairiausių profesijų. Dažnai tos profesijos būdavo reguliuojamos federalinių įstatymų dėka ar nacionalinių įstatymų dėka, tačiau vėlavimui tai nėra pasiteisinimas. Teisingumo teismas nesutinka su tokiais e, vėlavimais ir dėl to atsirado ir teismo nutarčių sprendimų jau, dėl to, kad valstybės vėluoja. Svarbiausia problema yra susijusi su sveikatos e, srities darbuotojais ir architektais, kur harmonizavimo lygis ES lygmenių dar nėra labai aukštas. Ten, kur darbuotojai keliauja iš vienos valstybės e, į kitą dirbti, kaip, pavyzdžiui, gidai turistų ar mokytojai, ten taip pat dar harmonizavimo trūksta ir pažeidimų dar yra daug. Taigi mes parengėme Elksenos kodeksą ir piliečiams skirtą vadovėlį tam tikrą, kad jie turėtų daugiau nuorodų, daugiau informacijos. Solvit rado problemų ir dažniausia su, e, tos problemos būdavo susijusios su profesinių e, kvalifikacijų pripažinimo vėlavimu. Dėl to buvo e, pralaimėta bylų ir panašiai. E, dažnai būdavo taikomos ir neteisingos procedūros. Solvit tinklas įrodė, kad yra efektyvus, spręsdamas šis, šias problemas. Tačiau Solvit vien negali tų problemų išspręsti, nes problemų yra nemažai valstybėse narėse. E, svarbiausias dalykas būtų informuoti tinkamai piliečius ir Europos komisija šioje srityje ketina būti aktyvesnė. Vidaus rinkos informavimo sistema taip pat steng stengiasi padėti ir buvo perduota daugiau negu 1200 įvairaus pobūdžio informacijos. Tai padėjo pagerinti kasdienį administracinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Na ir paskutinis klausimas buvo toks. E, komisija negali e, atlikti galutinio vertinimo dabar, kol kas e, bus atliekamas ekspost vertinimas ir bus žiūrima, kaip direktyvą pavyko įgyvendinti. Ir būtent kita komisija jau galės spręsti, kaip šita problema turi būti išspręsta galutinai. Dėkoju. Köszönöm, Szamecki úr. Most képviselőcsoportok nevében következnek. O dabar išklausysime pasisakymus politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, dviems minutėms suteiksiu žodį ponui Kurt Lechner. Prašau. Ja, guten Morgen, Herr Präsident. Liebe... Labas rytas, ponė pirmininkė, mėly kolegos, 2005 metais po ilgų diskusijų ir darbo parlamente mes galiausiai parengėme šią direktyvą, kuri turėjo būti įgyvendinta 2007 metais. Dabar jau 2009 metų pabaiga ir sunku taikstyti su situacija, kad direktyva nebuvo perkelta į visus nacionalinius teisės aktus. Taigi aš norėčiau paraginti komisiją, kad ji darytų didesnį spaudimą valstybėms narėms na, įsivaizdavau, kad dažniausiai problemos kyla dėl praktinių dalykų ir, aišku, ateityje reiks geriau pasigilinti, pasižiūrėti, kuriuose srityse tos problemos kyla. Na ir buvo jau teikta, kad 22 procentai solvė sistemoje pateiktų skundų yra susijęs su profesinių kvalifikacijų pripažinimu. Ir ponas Harba teisingai akcentavo, kad ši problema yra labai aktuali vidaus rinkai Bet šalia ekonominių sumetimų dar yra ir na, tiesiog labai elementari piliečių teisė, pavyzdžiui, jeigu jie susituokia ar dėl kokios tai kitos priežasties persikėlė į kitą valstybę narę, labai svarbu, kad jie galėtų laisvai užsimti savo ankstesnių darbų, profesiją. Tai yra labai aktuali reali problema piliečiams ir aišku, reikia pripažinti, kad uh, tai yra sudėtingas rytis, kompleksiškas rytis, e, susijusi su tradicijomis, papročiais, kvalifikacijų, profesijų, įgūdžių lygių ir skirtumais. Taigi nėra lengva taip sklandžiai pripažinti tas profesijas visoje ES. Bet kalba neina apie pavienius atvejus. Aišku, pavienius atvejus irgi reikia iš, ištirti, bet uh, kalba eina apie tai, kad reiktų kažkaip um, pasižiūrėti, ar Solvit sistemoje nėra kokių tai problemų, trūkumų ir bandyti kažkaip tas problemas išspręsti. Nes nuolatos matome atsirandančių naujų profesijų, naujų įgūdžių, naujų specialistų ir komisijai parlamentui tai yra testinis darbas. Ir taip pat valstybės narės turi parodyti gerą valią ir kreipiuosi ją su prašymu tą gerą valią parodyti. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponė Gervhard. Prašau. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad yra tikrai įdomu matyti, kad nėra komisaro jokio salėje. Mes kalbam apie klausimą komisijai ir aš manyčiau, kad tikrai tai yra nepagarba parlamentui, tas faktas, kad ne vienas komisaras nesiteikė atvykti atsakyti šį klausimą. A, taip, komisaras vis tik salėje yra, tačiau jis neatsistojo ir nepasisveikino su mumis. Kaip aš galėjau žinoti, kad jis čia yra? Gerbiami kolegus. Mes kalbame apie ES pilietybę ir teisę suteikimą piliečiams laisvai judėti ES ir dirbti pagal savo profesiją, ten, kur jie pasirenka gyventi. Būtent Todėl mes prieimėme teisės aktus, siektami palengvinti piliečių judėjimą ES ir palengvinti profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Tikrai labai keista, kad valstybės narės pasirenka nieko nedaryti, jokių priemonių netaikyti, kad jų nacionalinė teisė būtų perkelta. Tai būtų perkeltos šios teisinės nuostatos, kad piliečiams judėti ES teritorijoje būtų lengviau. Manau, kad Europos komisija turės dar daug ką nuveikti, kad šie e, teisės aktai taptų realybę. Norėčiau grįžti prie to, kas rūpi mums kaip Europos parlamentui. Turime dirbti taip, kad mūsų siūly, į mūsų siūlymus būtų atsižvelgiama, kad kiekvienas galėtų naudotis tą priemonę, kuri leidžia laisvai judėti E, turime daryti viską, kad tai būtų gyvendinama, nes tokių priemonių yra. Aš norėčiau tiesiog paklausti, ar Europos komisija tais klausimais domisi. Ačiū. Žodis poniai Kristian Busoj. Dvi minutės, prašau. Ačiū pirmininkė. Laisvas asmenų judėjimas yra viena pagrindinių ES piliečių teisių Kalba eina ir apie laisvą specialistų judėjimą. Tai yra labai svarbu, norint, kad vidaus rinka tinkamai funkcionuotų. Kaip mano kolegos jau pasakė, nesvarbu, ne, nepaisant to, kad penktaisiais metais direktyva buvo priimta, tie specialistai, kurie nori laisvai judėti, vis dar susiduria su sunkumais. Aš tokių daug atvejų ir pats asmeniškai Mačiau e, rumūnai ir kiti, kitų e, valstybių piliečiai atkreipė mano dėmesį į tas problemas. Na ir aš buvau pranešėję Solvit tinklo klausimų ir kaip jau buvo pasakyta, daug atvejų, kuriuos turi apsvarstyti, ištirti Solvit sistema yra susijęs su tuo, kad netinkamai funkcionuoja profesinių kvalifikacijų abipusio pripažinimo sistema. Taigi turime uh, detaliai susipažinti su tomis problemomis, pažiūrėti, kaip būtų galima situaciją patobulinti. Taip pat reikia geriau bendrauti kontaktiniams e, taškams tam, kad valstybės narės galėtų geriau supro, suprasti, kaip veikia sistemos kitose valstybėse narėse ir kad būtų galima lankščiai pritaikyti šią direktyvą. Ir būtų galima panaikinti administracinės barjerus, kliūtis. Taip pat Tikimės, kad tos penkios valstybės narės, kurios dar nėra galutinai perkelusios direktyvos, arba tos 22 valstybės narės, kurios jau yra perkelusios direktyvą, tačiau to nepadariusios sėkmingai ir galutinai, kad jos geriau bendradarbiautų ir galiausiai ištaisytų situaciją. Profesinių kvalifikacijų abipusio pripažinimo sistema turi funkcionuoti sklandžiau. Ačiū. Žodis poniai Rūlė. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, manau, kad visi sutarėme dėl bendro tikslo. Mes visi norime, kad ES piliečiai galėtų laisvai judėti ES teritorijoje ir kad jie turėtų galimybę dirbti pagal savo profesiją ten, kur jie pasirenka gyventi. Klausimas būtų toks, o kodėl ši direktyva nėra visų valstybių perkelta į jų nacionalinę teisę? būtų naudinga, kad komisija dalyvautų diskusijose prieš priimant teisės aktus ir juos dėgiant. Komisija, aišku, žiūri, kaip valstybės perkelia šią direktyvą. Ši direktyva nėra vienintelė kelianti problemų. Būtent dėl to tai reiškia, jog kai yra tiek uh, bylų Luksemburgo teisme, jeigu reiškia, kad į solvį tinklą kreipiamasi taip dažnai, tai reiškia, kad problemų dar lieka daug. Ir tam yra daug priežasčių. Aišku, lengva būtų sakyti, kad valstybės narės pernelyg ilgai dėlse, kad taiko protekcionistinės priemonės. Gal, gal, gali būti ir šitaip. Tačiau aš manau, kad egzistuoja skirtingos teisinės santvarkos, daug kultūros skirtybių. Ir kiekvienu atveju reikia individualiai atsižvelgti, kaip į nacionalinę teisę specifiką įsiterpia europiniai teisės aktai. Tai pasakytume apie šią direktyvą ir apie eilę kitų. Ir konkrečių rezultatų kol kas dar tenka laukti. E, Eksante analizė turėtų padėti surenkti įdomias diskusijas komisijai. Norėčiau užduoti klausimą Europos komisijai. Norėčiau sužinoti, kodėl direktyva pasirodė tik po keturių metų. Na, tai yra gerai, tai yra tam tikras orientyras valstybėms narėms, tačiau tai yra tas dalykas, kuris turėjo būti gyvenintas ir veikti gerokai seniau. Ir galiausiai norėčiau paklausti, kaip ir ponia Gebert, kada atsiras bendras europinis pasas, tai būtų dar vienas geras žingsnis. Adam Bielanur. Ačiū. Minutė 30 žodis ponui Bielan, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Esant kriziai, kriziai, kuri paveikia visą Europos Sąjungą, rodo, kiek svarbus, svarbi yra vidaus rinka ir jos tinkamas funkcionavimas vidaus rinka be judėjimo laisvės, kuri yra garantuota laisvė ir užtikrinama šioje direktyvoje, ta rinka negalės funkcionuoti sklandžiai ir praėjus e, tiek laiko po direktyvos patvirtinimo, ne visose valstybėse narėse ta direktyva yra įgyvendinta ir daug valstybių narių nesilaikė 2007 m. spalio 20 dienos termino. Taigi mano klausimas komisijos atstovui štai koks. Ar nebuvote perdėm pasyvus per pastarosius ketverius metus ir ką tiksliai esate padarę tam, kad visos valstybės narės perkeltų direktyvą į savo nacionalinius teisės aktus laiku? Kitas klausimas. Kuomet paskelbsite ataskaitą, kurioje būtų įvertintas direktyvos perkelimas ir koks galėtų būti tos ataskaitos išvadų pagrindas. Metų pabaigoje paslaugų direktyva turi būti jau įgyvendinta ir šiandien parlamente žinome, kad daug valstybių narių nesugebės laiku priimti reikiamų teisės aktų. Taigi, kokį ryšį matote tarp šių dviejų direktyvų, tarp Dabar kitas klausimas. Slaugytojų laisvas judėjimas yra labai aktuolus Lenkijai. Direktyvoje yra numatytas suderinimas, harmonizavimas, kalbant apie slaugytojų mokymą. Norėčiau paklausti, kokiu konkrečiai veiksmų ėmėtės tam, kad padėtumėte slaugytojams iš e, vidurio ir rytų Europos, įskaitant ir Lenkiją. Dėkoju. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Andrės Švab. Dvi minutės. Pirmininkė komisarė, labai norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad pristatė savo požiūrį. Bet po to, kai buvo pasirašytas tarp institucinis susitarimas tarp komisijos ir parlamento, aš e, jau prieš tris mėnesius uh, kai diskutuojama buvo apie paslaugų direktyvą, nagrinėjau šį klausimą. Tai labai svarbu, kad komisaras kompetentingas e, e, domėtųsi šiuo klausimu ir sektų tą diskusiją. Aišku, dabar jau ne šios komisijos tai reikalais, reikalas, tačiau kreipiuosi į sekančią komisiją, kad tarp institucinis susitarimas dėl šios dalies, dalies kuri atrodo tokia svarbi, būtų taikoma neformal, e, neformaliai kadangi tai yra labai svarbus politinis klausimas piliečiams. Ekonominės pasiekmes direktyva gali funkcionuoti tik tais e, tada, kai viskas sklandžiai yra daroma ir jeigu nebus sklandumo, tai mm, piliečiai jaus didelį nusivylimą. Piliečiai jausdami, kad Piliečiai visada nusivylė, kad darbdaviai mažina atlyginimą, naudodamiesi direktyvų įvairiomis nuostatomis. Aišku, ir Vokietija, ir Prancūzija turi tokių, tokios patirties, tačiau net, tai nėra vienintelė šalis. Žinau, kad visur žmonės labai nusivylę, žinau, kad tų problemų labai greitai neišspręsime, procesas tikrai užsitęs, galbūt netgi amžinai, kaip sakė kažkas jau iš anksčiau pasisakiusių jų. Tačiau mūsų užduotis ir mūsų pareiga labai rimta rimtai atsižvelgti į piliečių susirūpinimą visoje Europoje. Ir komisija turi deramą svarbą skirti šitam reikalui taip pat. Aš manau, kad su nauja komisija šioje srityje mes galėsime labiau pasistumėti į priekį ir kad generalinė direkcija, kuri atsako už šitą reikalą, sėkmingai spręs. Jį sėkmingai spręs. Ačiū. Pone Bernadit Verniau. Pone pirmininkė, brangus kolegos, mes jau diskutavome apie tai, apie tą nuogastavimą, kuris galėjo kilti dėl paslaugų direktyvos nu, įgyvendinimo. E, dabar mūsų aptariama direktyva taip pat kelia panašių problemų, mūsų valstybės narės neperkelia laikų direktyvos ir jeigu direktyva kelia tiek daug problemų, kai kurių, e, kai kurių apskritai profesijų problemos nėra atsižvelgtos, Ir dabar e, dėl tos priežasties iš valstybių narių pusės, iš e, piliečių pusės gali atsirasti tik tais dar daugiau e, nepritarimo ir nepasitikėjimo. Medicinės visos profesijos, akušerės Prancūzijoje. Išrašyti receptus direktyva yra būtinas instrumentas, kad darbuotojai galėtų laisvai judėti ES teritorijoje, tačiau ta direktyva turi būti patobulinta ir papildyta. E, reikėtų nustatyti, kokiuose dar profesijose e, reikia papildomas įdėti pas, e, papildomų pastangų. Iniciatyva, kurios ėmėsi visi sveikatos darbuotojai Europoje, e, skuriant Europos kortelę, yra sveikintinos. Norėčiau, kad komisija e, išsiplėstų e, ir į kitas profesijas, kad būtų pripažįstama, kad būtų pasiekta abipusio pripažinimo tose profesijose ir kad piliečiai gautų didesnį pasitikėjimą. Ačiū, ponė Parvanova, pusantros minutės. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Kalbant apie profesinių kvalifikacijų abipusį pripažinimą ir tinkamą vidaus rinkos funkcionavimą, turime peržiūrėti, kokia yra padėtis sveikatos sektorijoje. Sveikatos sektorius yra reglamentuojama šios direktyvos ir apie tai reikia pakalbėti šalia įgyvendinimo šios direktyvos reikalinga numatyti kitas papildomas priemonės dėl diplomų pripažinimo ir taip pat sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijų pripažinimo. Sveikatos e, priežiūrų, priežiūros specialistams reikalingi tam tikri lingvistiniai sugebėjimai. Taip pat reikalinga, kad jie galėtų teikti tinkamą gerą rūpybą. Reikia dalintis geriau valstybėms narėms informaciją dėl sveikatos priežiūros specialistų registravimo. E, reikia reikalinga bendra ES duomenų bazė nes tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti saugę sveikatos priežiūrą, reikalinga taip pat e, numatyti bendrus standartus dėl įgūdžių pripažinimo. Na ir aišku, mobilumo e, klausimas, šių specialistų mobilumo klausimas yra labai svarbus ir taryba jau yra patvirtinusi e, prekių judėjimo saugiklius, taigi būtų labai racionalu tokias priemonės taikyti ir sveikatos priežiūros srityje kadangi naujos technologijos leidžia tokias nelabai patikimas e, taikyti praktikas, kaip kad konsultacija su gydytojais e, e, internetu. Norint užtikrinti sveikatos priežiūros specialistų mobilumą, mes turime užtikrinti visiems ES piliečiams prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų, kurie, kurios būtų teikiamos laiku ir aukštos kokybės. Tai yra visų mūsų atsakomybė ir aš tikiuosi, kad ES institucijos ir ES valstybės narės rimtai apsvarstys šią situaciją, nes kai kurios nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos jau likusios yra be specialistų ir labai sunku teikti bazinės sveikatos priežiūros paslaugas. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis dviems minutėms. Poniai Hanslik. Ačiū, ponia pirmininkė, ponios ir ponai. Jeigu norime, kad mūsų piliečiai e, galėtų laisvai judėti, jie turi būti įsitikinę, kad jų kvalifikacijos įgytos, pavyzdžiui, Lenkijoje, nebus ignoruojamos kitoje valstybėje. Šioje srityje egzistuoja labai daug taisyklių, E, ir tai yra nemenkas iššūkis ES ir jos piliečiams. Labai sunku iš tiesų šioje sistemoje teisingai išnaviguoti. Ir nepamirškime, kad egzistuoja problemų ir dėl to, kad trūksta pasitikėjimo valstybėse narėse švietimo sistemomis, kurios yra taikomos kitose valstybėse narėse. Ir nacionalinės valdžios institucijos turėtų, būt, turėtų labiau įsitraukti į šį darbą. Praeitą kartą mes kalbėjome apie Europos profesijų kortelę ir tokia kortelė leistų lengviau žmonėms judėti Europoje. Ir reikia pasirūpinti, kad ta kortelė netaptų dar viena kliūtimi mūsų vieningoje rinkoje. Po dešimties dienų, e, ponai ir ponios, baigsis paslaugų direktyvos įgyvendinimo terminas ir šios dvi direktyvos tam tikrą prasme papildo vieną kitą. Kvalifikacijų pripažinimo direktyva nėra labai sėkminga direktyva, taigi pasistengime geriau jas įgyvendinti, nes jos reikalingos, e, norint užtikrinti tinkamą vidaus rinkos funkcionavimą. Ačiū. Kitas kalbėtas yra Koreja Dekampos minutė, prašau. Ačiū pirmininkė. Profesinių kvalifikacijų pripažinimas yra įtvirtintas viename teisės akte, kaip visi žinome. Kalba eina apie ir kitas, gal 15 direktyvų, dėl kurių kyla problemų gyvendinant tą direktyvą kai kuriuose valstybėse narėse. Na ir komisija turėtų išsiaiškinti, kur kyla problemos, kuriuose srityse problemos yra aktualiausios, taikant šį labai svarbų vidaus rinkos instrumentą. protekcionizmas jaučiamas įvairiose lygmenyse yra kliūtis ne tik atskiriams asmenims, bet ir kliūtis vieningoje rinkoje. Taigi mums reikia surasti tas pilkasias zonas tam, kad tos direktyvos veiksmingumas nebūtų sumažintas, sumenkintas. ES neprivalo daryti tai, ko nedaro valstybės narės. Ir tikimės, kad šiuo instrumentu mes galėsime išsklaidyti tą protekcionizmo tinklą Ir sol, solvito e, tink, tinkle mm, daug e, skundų yra susijęs su profesijų pripažinimu. Reikalinga, kad kontaktiniai taškai funkcionuotų efektyviai ir reikia, aišku, susijęti šią direktyvą su paslaugų direktyva. Dėkuoju. Grazie, Kolega Grek, minutė. Ačiū, pirmininkė. Pats aktualiausias klausimas, kuris paveikia šios direktyvos įgyvendinimą, yra tai, kad trūksta pasitikėjimo e, valstybėse narėse ir susidomėjimo, intereso. E, tai atsispindi labai nedarnėme vidaus rinkos informacijos dalymosi e, sistemoje. ir labai sudėtinga e, toms informacinėms sistemoms tinkamai veikti, jeigu skirtingos valstybės skirtingai naudojasi tomis sistemomis. Reikia kaupti duomenis, juos apdoroti, reikalingi tokie kontaktiniai taškai valstybėms narėms tam, kad visos valstybės narės galėtų įvesti duomenis į sistemą ir direktyva galėtų sklandžiai būti įgyvendinta. Ir aš norėčiau paklausti komisijos, kokių veiksmų ji ketina imtis, uh, kad ši direktyva būtų įgyvendinta ir ar tikrai komisija nori propaguoti vieningos rinkos savoką ir nenori interpretuoti tos sistemos taip, kaip kam yra naudinga. Ketrin Štiler, kita kalbėtoja. Pone pirmininkė, prie, prieš perėdama prie šio klausimo norėčiau paklausti apie Sovit sistemą. Inko komitete e, mus informavo, kad š, Sovit centrai nėra tinkamai finansuojami ir ponas Barnie turėtų į tai atkreipti dėmesį prieš klausimus. Tačiau, aišku, vienas klausimas yra susijęs su e, tos sistemos tvarkymu valstybėse narėse. Ir mano klausimas komisija yra susijęs su sveikatos priežiūros specialistais. Specialistai, kai kalba eina apie pacientų sveikatą, tam tikrais atvejais netgi gali būti su, sukeliama mirtis ir ar komisija uh, nemano, kad kompetitingos institucijos turėtų, būti, turėtų veiksmingai, efektyviai e, dalintis informaciją apie specialistų, apie sveikatos priežiūros specialistus tam, kad nebūtų sukeltas pavojus pacientų sveikatai. Ir pagal šią sistemą numatyta dalintis informaciją tik tuo met, kai kompetitinga institucija gauna klausimą. Taigi mes turime užtikrinti geresnį informacijos dalymasi ne tik tarp kompetitingų institucijų. Dėkoju, ponia pirmininkė, dėkoju, kad iškelėte šį klausimą. Köszönöm, asszonyom. A következőkben a kegy... Dėkoju. O dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Minutė kiekvienam klausimui bus skiriama. Dabar turime ši, šis užsirašusius kolegas norinčius klausti. Jeigu visi laikysis skirto laiko, visi galės paklausti. Ponas Filipė, žorin pirmas klausėjas. Pone pirmininkė, daug kas buvo pasakyta apie abipusį profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Klausimas būtų toks, kodėl ši svarbi direktyva, kurios visi laukia, yra taip sunkiai taikoma. Būtent todėl, kad ji sunkiai taikoma yra kasdienėme gyvenime. Manau, tris svarbiausius sunkumus, kurių pirmasis būtų uh, kalba. Apie tai buvo pasakyta. Antrasis sunkumas būtų procedūrų sudėtingumas, jeigu norite, kad jūsų diplomas būtų pripažintas, nes tikrai procedūrų įvairiausių žygių teks atlikti daug. Ir trečias dalykas ir svarbiausias yra pradinio mokymo skirtingumai atskirose valstybėse. Maničiau, kad komisija turėtų paraginti valstybės narės, kad jos kiekvienai profesijai numatytų tam tikras atsakingas struktūras, kad būtų galima šią problemą spręsti. Tos administracijos atsakingos struktūros galėtų susiburti europinių lygių ir numatyti europinius bendrus dokumentus pripažįstančius vieną ar kitą profesinę kvalifikaciją. Tuo būdu uh, E, profesijas atskiras turinti žmonės, būtų galima manyti, yra vienodai profesiškai parengti visose valstybėse. Dėkui. Žodis Markui Tarabelai. Prašau. Pone pirmininkė, kolegos. Belgija yra iš tų penkių valstybių narių, kurios neperkelė dar galutinai direktyvos į nacionalinę teisę sistemą dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Tačiau Belgijai lieka labai nedaug, reikia tik kelionių profesijų problemą išspręsti ir ES reikalavimus atitinkami. Kai dėl direktyvų perkelimo mes turime e, tam tikrą administracinę struktūrą ir buvo pasakyta, kad ši direktyva yra ypač sudėtinga. E, būna taip, kad e, šalis ne visai perkelia direktyvą, dalinis perkelimas taip pat yra problema ir tai liečia ne tik Belgiją šalis, kurios e, to nepadarė, turėtų direktyvą greičiau perkelti, kad galėtų žmonės laisviau judėti ES teritorijoje, kurtis kur nori ir dirbti pagal savo turimą profesiją. Tai yra svarbiausias tikslas. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponas Keli. Prašau. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Semetski už puikiai atliktą darbą. Mes, manau, visi pritarėme tai temai, kurią šiandien diskutuojame, būtent, kad ji būtų kad ta sistema būtų taikyta, taikoma visoje Europos Sąjungoje. Ir neseniai ta, apie tai kalbėjome ir su delegacija su Kanada. Ir jeigu norime tokios utopinės situacijos, turime pasirūpinti, kad profesinės kvalifikacijos būtų vienodo standarto visoje Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje, jeigu įmanoma. Ir aš norėčiau pasiūlyti, kad tam tikrose valstybėse, kur studentai nepasiekia tinkamo švietimo lygio, jie galėtų pervažiuoti į kitą valstybę ir baigti mokslus tenais, tam, kad būtų galima pasirūpinti, kad standartai būtų vienodi. O kai standartai yra vienodi, nėra pasiteisinimų, kodėl nebūtų galima visoje ES taikyti šios sistemos ir galbūt pasaulio mastu, jeigu būtų įmanoma, siekiant užtikrinti profesijų, pro, e, profesijų laisvą judėjimą darbo rinkoje. Dėkoju. Ačiū. Dabar Kitas ponas Kelė Rinkeli. Uh, Koju, kad uh, nėra per daug sudėtinga, kai yra du žmonės tą pačią pavardę. Na, uh, norėčiau štai ką pasakyti. Tai, kad valstybės narės negali vieningai dirbti šioje srityje ir pripažinti profesijų, mums kainuoja darbo rinkoje ir mes turime rimtai svarstyti šį rimtą klausimą. Tarptautinė priekyba, tarp valstybinė priekyba vieningos, vieningoje rinkoje vyksta sklandžiai ir jeigu mes norime sukurti tinkamą ekonomiką, mes turime užtikrinti ne tik tai e, laisvą priekybą, bet ir perkelti šią sistemą į kitas sritis. Na, kalbant apie tam tikrus gamybinius e, klausimus Airijoje, kitose valstybėse, mes turėtumėme pasirūpinti, kad ne tik gamybos rytyje, bet ir profesijos pripažinimo srityje būtų taikomi vienodi standartai, tam, kad galėtumėme laisvai parduoti tas pačias paslaugos, paslaugas visose valstybėse. Negalime riboti laisvo darbo jėgos judėjimo. Ir tiesa, kad valstybės narės nerodo pakankamai paramos, ypatingai e, tai informacijos sistemai ir kažkas kiekvienoje valstybėje narėje turi būti atsakingas už šią sritį. Yra kliučių dabar, kurios neleidžia vieningai rinkai tinkamai funkcionuoti. Dėkoju. Ačiū. Toliau ponas, ponas Levan Visteroj. Labai ačiū. Norėčiau dar vieną pas, aspektą paminėti šiuose diskusijose. Pasirodo, kad specializuotose profesijose yra spragų ir kad e, netgi savotiškai prekiaujama kvalifikacijomis netgi susidariusi ten tendencija, kad e, ieškome kažkokių lengvesnių kelių kai kurioms profesijoms perleidimo teisių. Dėl to didelėse gamyklose, cheminėse gamyklose, naftos per, e, perdinimo gamyklose gali kilti didelių problemų, nes e, nacionalinių priemonių kartais gali nepakakti toms problemams spręsti. Tik norėčiau paklausti, ar komisaras žino tas problemas ir jeigu žino, ar galėtų parašyti atitinkamą pranešimą. Ką mes galėtumėm padaryti? E, manau, kad mes bent jau iš arčiau turėtumėm tą problemą pradėti nagrinėti. Ačiū. Ačiū ir galiausiai ponas Svel. Vieną minutę. Ačiū už žodį, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Šiandien kalbame labai svarbių klausimų - abipusis profesinių kvalifikacijų pripažinimas ES. Tai yra labai svarbi problema, nes kvalifikacijos yra susijusios su švietimo sistemomis ir yra 27 tokios švietimo sistemos ES. Tikriausiai kai kurie jūsų prisimenate, e, kai praeitais metais kovo mėnesį mes sukūrėme Europos kvalifikacijų sistemą. Tai yra tam tikras mechanizmas, kuris leidžia švietimo sistemas e, suvienodinti. Tačiau to, tos sistemos problema yra ta, kad ji nėra įgyvendinta valstybėse narėse. Ji nėra įdėkta visapusiškai ir ta sistema nebuvo panaudota kaip tam, tikras, tam tikra priemonė sistemoms palyginti joms suderinti. Ir aš manau, kad ES teks labai nemenkas uždavinys, jeigu bus bandoma ES institucijų lygmenių gyvendinti šią sistemą. Abipusis pripažinimas ir taip pat lyginimas būtų kur kas lengvesnis tokia atveju. Ačiū ponui Zver. O dabar pabaigai žodis ponui Sametski. Komisijos vardu, prašau. Uh, Norėčiau atsiprašyti jūsų, ponė pirmininkė ir gerbiami nariai, kad neatsistojau ir nepasisveikinau, kaip pridarėtų ankstyvą rytą atvykusi posėdį. Norėčiau paminėti porą tų atrinktų klausimų. Pirmiausia, mes turime pabrėžti, kad komisija rėmė valstybės narės, perkelianti nacionalinę teisę šią direktyvą. Mes tikrai laukiame, kad ši direktyva būtų perkelta, mes parengėm, kaip jau sakiau, vadovėlį ir parengėme rinkos informavimo sistemą. Ta sistema intensyviai naudojasi daugelis valstybių narių, parengėme Elksenos kodeksą. Šių metų birželio mėnesio pabaigoje jis jau pasirodė ir pradėtas vartoti. Pernai komisija padavė teismą kai kurias valstybės narės dėl direktyvos neperkelimo Šešios valstybės. Šešioms valstybėms buvom priimti nuosprendžiai dėl direktyvos neperkelimo ir žinome, kad dabar procesas vyksta toliau. Piliečiams taip pat buvo parengtas vadovėlis, kaip ir verslo visuomeniai. Užbaigdamas norėčiau pasakyti štai, kad dėkoju už pateiktus klausimus ir komentarus. Pirmiausia, pirmininkui Malcolmui Harborui esu dėkingas, nes jis įnešė tikrai didelį indėlį mūsų darbą. Tikimės, kad valstybės narės dabar tikrai gaus šį signalą ir lauksime, kad mūsų darbo ryšiai plėtotųsi su Europos parlamentu taip sklandžiai kaip iki šiol. Esame pasirengę aktyviai diskutuoti apie tai, kaip direktyva veikia praktikoje ir kaip geriausiai būtų pasinaudoti tą besikeičiančią aplinką artimiausiais metais. Ačiū. Köszönöm. Ezzel a témát lezártuk. Dėkojame. Tuo būdu diskusijas baigiame, o dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra žodinis klausimas - sanglaudos politika po 2013 metų. Iš karto suteikiu žodį autoriai, poniai Danutai Marijai Hubner. Prašom. Much, chair, ago... Ačiū, ponė pirmininkė,